Jeigu jau subsidijos, tai visiems vienodos. Baigiu savo kalbą, galite šiek tiek atsikvėpti. Bičiuliai, Europos Sąjunga niekada nebus tobula ir šiandien ji netobula, tokia netaps. Tačiau ES yra geriausias išradimas, apie kurį tik galiu pagalvoti. Europoje tūkstantmečius, ištiesus amžius nugalėdavo tas, kas turėjo didesnius raumenis. Ir tas laimėdavo, o jeigu jau silpnesnis, na ką, nepasisekė tau. Dabar mes dirbame ir gyvename kitaip. Ir tai visiška naujovė. Valstybės prisijungia savanoriškai, nes jį rūpinasi savo piliečiais. Valstybės gali pasitraukti. Tačiau Brexitas atskleidžia, kad niekas nesuvokė pasitraukimo pasiekmių. Tai įrodymas, kaip Europa funkcionuoja ir kaip veikia visa Europa ir taryba. Mes taryboje vieningai laikomės pozicijos. 27 valstybės konsensusas įrodo, kad ilgos diskusijos leidžia rasti sprendimą be smurto. Smur, e, sprendimai be smurto yra Europos Mm, egzistavimo pagrindas. Mes norime kalbėtis, o ne kariauti. Nukreipkime žvilgsnį į ateitį. Man atrodo, kad reikia stiprinti fundamentaliuosius dalykus - bendroji rinka, naikinkime barjerus, užtikrinkime išorės sienų apsaugą, sustabdykime nekontroliuojamą imigraciją, išmaniai pereikime prie švarios energetikos, įveskime daugiau rinkos ir ginkimės ne tik karinėmis priemonėmis, bet ir informacinėmis priemonėmis, nes informacinėme pasaulyje gyvename. Nekariaukime su populistais, išspręskime tas problemas, su kuriamis susiduria piliečiai. Ir vėl priminsiu tą rykščių ryšulėlį. Viena rykštelė lengvai sulaužoma. Net ir didžiausia valstybė pasaulyje yra maža. Tačiau kaip rykščių ryšulėlis ES yra didžiulė gale pasaulyje ir mūsų vertybės laisvė, demokratija bei teisės viršienybė gali užkrėsti ir kitas valstybės. Ačiū. Kristianis, you are very popular in this parliament. Atrodo, kad jūs esat labai populiarus šiame e, parlamente. Dabar žodis e, Žanui Klodui Junkeriui. Ponas pirmininkė, ponas premjerė, ponos ir ponai parlamentarai. Man labai malonu vėl susitikti čia su Latvijos uh, premjeru, kuris čia puikiai susipažinęs su parlamentu, nes jame dirbo devynis metus. Pirmo Latvijos pirmininkavimo metu man teko su juo bendradarbiauti Latvi, e, ministrų taryboje. Tai tą prisimenu, nes tai buvo pirmoji pirmininkaujanti valstybė šios komisijos kadencijoje. Mm, aš prisimenu paskutinę dieną Latvijos pirmininkavimo, nes 29.30 iš 29 į 30 naktį birželio buvo priimta direktyva dėl um, roamingo e, kuri garantuoja laisvą prieigą prie interneto ir kitų telefono paslaugų, kas rodo, kad mums iš tiesų e, prireikė labai daug kantrybės ir tą kantrybę reikia iškel, išlaikyti iki pat pabaigos. Mes Labai daug diskutuojame apie breksitą, lyg daugiau nebūtų ką daryti. Gal prieš rinkimus rekomenduotina būtų piliečių dėmesį atkreipti į tai, kokį progresą padarėme per keletą pastarųjų metų, kokie buvo naudingi sprendimai priimti dėl roamingo, e, e, ką davėme naudingo piliečių kasdieniniam gyvenimui. Tai yra tikrai didelis pliusas. Mes norėjome ir buvome dialogą vedanti komisija. Mes organizavome susitikimus su piliečiais. 1600 e, dialogų, diskusijų su piliečiais įvyko, kas rodo, kad e, komisija neužsidaro bunkeryje e, tai nėra pučistų e, kažkoks sambūris, nereika, e, ne, nelegal, nelegalus, bet mes kiekvieną dieną kontaktuojame su piliečiais. Europa negali būti kuriama prieš tautų valią, ji negali būti kuriama be tautų. Tautos yra svarbios. Tie, kurie sako, kad tautos yra nesvarbios, iš istorijos matome, kad tai yra klaida. E, tautos atsirado e, ilgainiui, taigi nereikia jas nekreipti, negalima jas nekreipti dėmesio. Mm, e, Europa niekada netaps valstybė, niekada negyvens pagal JAF modelį. Mes norime būti e, Latvijai, Vokiečiai, Luksemburgiečiai, Bavariečiai, bet esame visi kartu ir europiečiai. Mes, būdami savo tautų atstovais, priklausome didesniai visumai, būtent Europos Sąjungai. Mes iš komisijos pusės e, liaujamės kištis į kasdieninius smulkmeniškus dalykus piliečių gyvenime. Mes norime spręsti esminius piliečių, e, esminės piliečių problemas, didelius dalykus. Ir 14 e, metų e, birželį aš pristačiau komisijos prioritetus, tai nebuvo tušti žodžiai. Nuo 2018 metų gegužės mes teikiame visus pasiūlymus, visas iniciatyvas, kurias um, pradėjome 2014 metais. 250 mūsų pasiūlymų buvo priimta, 164 dar tebesvarstomi. Um, vyko svarbios reformos, kalbant apie e, prieglopsti, tai čia šioje srityje norėčiau, kad būtų primtos visos direktyvos, kurios yra svarstomos, kurios yra susijęs su e, prieglopščių. Tačiau aš esu labai laimingas, kad Dar niekada Europos istorijoje, kalbant apie parlamentą ir komisiją, nebuvo padaryta tiek daug pažangos socialinėje srityje. Dėl to e, tai yra labai svarbus momentas Europos statyboje. Norėčiau padėkoti parlamentarams, kurie taip ryštingai e, lydėjo komisijos pradėtos darbus. Dabar anglų kalba. Pone pirmininkė. Latvija turbūt geriau negu daugelis valstybių supranta, ką reiškia būti ES nariu. Ponas premjeras prieš keletą e, minučių puikiai tai išsakė savo kalboje. Ir e, Latvija e, yra ta valstybė, kuri sugebėjo paimti savo likimą į savo rankas. Vienas iš didžių poetų yra pasakęs, jog jūs būsite didus tokie kaip jūsų valia ir jūs rodite, kad e, iš tikrųjų taip yra. Sunkiomis aplinkybėmis jūs parodėte, ką jūs e, galite padaryti. Jūs e, kūrėte istoriją, užuot buvę istorijos aukomis, kuomet uh, dominavo jūsų kaimynas jūsų teritorijoje. Jūs kalbėjote apie ginklus, tankus. Jūs e, kovojate už savo laisvę ir nepriklausomybę. Latvija ir kitos valstybės išsikovojo laisvę ir e, jos, tos valstybės kovojo ir tarp jų Latvija, kad e, galėtų uh, E, būti atstovaujamas čia. Ir tai buvo ėjimas Saulės links ir, link ir aš džiaugiuosi, kad dabar jūs esate ES narės, Latvija, kaip ir kitos tos valstybės tapo ES narėmis. Jūs prisijungėte prie Šengeno erdvės ir aš visiškai pritariu jums E, dėl to, ką jūs sakėte apie vidaus sienas ir išorės sienas, komisija pasiūlė išorės e, e, sienų ir pakrančių tarnybos agentūros 10 tūkstančių pareigūnų. Komisija siūlė 20 metų perspektyvą šitų dalykų įgyvendinimui. Aš manau, kad mes turime būtinai užtikrinti išorės sienų apsaugą. Jūs e, kalbėjote apie saugesnę, stipresnę Europą. Jūs e, esate viena iš 25 e, valstybių bendradarbiaujančių gynybos srityje. Jūs vaidinate svarbu vaidmenį daugelį politikos e, sričių dėl karinio judumo bendradarbiaujate šitais klausimais. Taip pat e, jūs e, dedate pastangas kovodami su įvairiomis grėsmėmis. Jūs labai aiškiai atspindite tai, kaip Europa stiprina savo suverenumą. Jūs minėjote energetikos sektorių, tai yra labai svarbus sektorius ES dėl istorinių ir geografinių priežasčių. Baltijos valstybės yra energetinių požiūrį izoliuotos nuo likusios ES. E, Mes e, visi esame akcentavę, jog e, Visos ES valstybės turi apsirūpinti e, energiją ir jokia iš tų valstybių neturi gyventi be šviesos, tamsoje, be elektros. Būtent todėl šitie klausimai mums buvo prioritetiniai klausimai ir mes užtikrinome, kad Baltijos valstybės galėtų e, džiaugtis energetikos saugumu, elektros saugumu tinklų sinchronizavimas su 25 ES valstybėmis čia būtų paminėtinas, bei kiti infrastruktūriniai e, projektai. Mes e, kovos su klimato kaita ir energetikos e, srityje esame lyderiai, ES yra lyderė. Pone premjerė, jūs buvote labai iškilus Europos parlamento narys, ir iškilus premjeras ir dėjote daug pastangų siekiant šitų tikslų. Pone pirmininkė, Latvija yra Europos tauta. Latvija investuoja į Europą, o Europa investuoja į Latviją, nes investuojame tokiu būdu į savo ateitį. Latvijai puikiai žino to poveikį 50 tūkstančių 000 Latvių ir 9 tūkstančiai darbuotojų iš europinių lėšų pakeitė kvalifikaciją, 300 km kelių buvo nu, nutesta finansuota iš S lėšų, o Ryga kaip e, verslo centras gali e, būti sujungtas su kaiminė Lietuva Estija. Taip pat vadinamasis Junkerio fondas e, mobilizavo 100 e, tūkstančių eurų, 100 tūkstančių eurų Latvijai. Taigi Latvijos ateitis yra mūsų ateities dalis. Todėl siūlome kitoje, kitame S e, biudžete 100 milijardų investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Investuoti į tuos ta, e, sprendimą didžiausiams iššūkiams. Juos įveiksime kartu. Pavyzdžiui, investicijos į stipres sienas yra patrigubintos ketvirtadalis e, mūsų biudžeto bus skirta kovai su klimato kaita, aplinkos apsaugai, o lėšos Erasmus Plus programai yra padidintos iki 30 milijardų, padvigubintos. Tokiu būdu labai ačiū premjerui ir jo vyriausybei už nenuilstamą palaikymą mūsų pasirinktam keliui ir paramą jame. Tuo pat metu sureaguosiu ir į jūsų pasakymą dėl vidutinio laikotarpio finansinės perspektyvos. Tikra tiesa, mums reikia mokslinių tyrimų, inovacijos, reikia investuoti į jaunimą, į gynybą, tačiau galime investuoti tik tada, kai reikės nubraukti dalį egzistuojančių lėšų iš jau galiojančių kitų padlikos ryčių žemės ūkis, pavyzdys čia būtų, uh, nenori to, bet kitos išeities nėra. Reikia susitarti tarybai ir parlamentui dėl biudžeto, kuris negali viršyti 1,4 procentų bendrųjų nacionalinių pajamų. Aš sakyčiau, kad Europa yra vertesnė daug daugiau nei 1,4 procentai nuo bendrųjų nacionalinių pajamų. Na, kad ir kaip parlamentas norėtų daugiau bet ta viršutinė riba ES biudžetui yra, ji nustatyta mano minėtų procentų 1,3 procento, o jeigu komisija būtų pasiūlysi 1,1 procento, tai net e, jūs tikrai nebūtumėme tą pritarę. Mes turime sugebėti apjungti egzistuojančias politikas, taip pat sanglaudą ir žemės ūkį. Latvija išgyveno sunku laikmetį, ne tik dėl, dėl savo geografinės padėties, dėl istorinios patirties, bet ir dėl ekonominių krizių Latvijoje jas pajutote ypač skaudžiai. Praėjo penkeri metai nuo mūsų kadencijos pradžios ir Latvijos ekonomika atrodo daug geriau. Tai yra ir jūsų pirmtako nuopelnas Valdžio Dombrovskio. Jis Latviją pastatė ant teisingų bėgių ir man e, pavyko iškovoti jam e, vicepirmininko postą e, komisijoje, pasirūpinau, kad jis toliau galėtų kovoti už eurą, už Europą ir labai sėkmingai dirbti. Ačiū to valdė. Man kilo daug minčių klausantis tavo kalbos, tačiau tu kalbėjai per ilgai, tai man tenka kalbėti trumpiau. Latvija, taip, nedidelė valstybė, tačiau aš, aš esu mažyčių valstybių ekspertas. Tačiau Latvija turi platų užmojį. Tai yra valstybė, kur susilieja rytai ir vakarai. Rytai ir vakarai, kurie neturi būti atskirimi, bet turi susijungti. Jeigu Europa nori gražios ateities, tai turi sugyventi tiek rytai, tiek vakarai. Aš paskutinį kartą sakau kalbą parlamente. Tikrai labai gaila, kad kolegos jau pasitraukė iš politikos, iš parlamento. Man patiko dirbti su parlamentu, daug išmokau, daug sužinojau ir nemažai nuveikėme. O dabar, kaip ir pirmąją savo kadencijos dieną, te galiu pakartoti. Europą, Europą privaloma mylėti, nes mylėti per prievartą neįmanoma. Aš myliu Europą. Merci beaucoup, monsieur le président. Dėkuoju, ponė komisijos pirmininkė. Dėkuoju, Žanklodai, dėkuoju už bendradarbiavimą, nors kartais buvo e, ir pasiginčyta, tačiau aišku, tai yra parlamento ir komisijos ginčiai. Mm, svarbiausia yra tai, kad mes ir toliau kartu dirbame savo piliečių labui, mūsų, europiečių, piliečių labui. Mums reikia Europos. Aišku, ją reikia tobulinti, ją reikia keisti, tačiau tai yra vienintelis būdas. Vienintelis būdas yra ginti Europą, apsaugant piliečius. Mūsų istorija bendra, mes žinome, kas įvyko prieš keletą dienų e, Paryžiaus Dievo motinos katedroje. Tai rodo, kad Europos širdis gyva. Mes turime bendrą paveldą ir mes visi E, turime bendras vertybės. Net jeigu ir kalbame skirtingomis kalbomis, tai dėl to norėčiau padėkoti už tavo darbą, už tavo įsipareigojimus ir už mūsų diskusijas visas, kurios vyko čia e, ir taryboje, e, ir visur kitur. Ačiū už tai, kad radai laiko ateiti į parlamentą ir dėkoju už atliktą darbą. Baigiame dabar norinčių pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą sąrašą. Dabar ponas Weber apie pavardą. Pirmininkė, komisijos pirmininkė, ministrė pirmininkė, kolegos. Kokia puikiai paskutinė kalba diskusijose apie Europos ateitį. Dėkoju pirmininkė, kad tokios diskusijos vyksta. Puiku, kad Tu atvykai kaip paskutinis kalbėtojas į mūsų plenarinę sesiją. Tai yra tikrai puikus indėlis, žvelgiant į mūsų ateitį, Europos ateitį ir visi jaučiam kad e, matai, žinai, kaip veikia Europa, kaip veikia Europos parlamentas. Ir puiku būtų, jeigu būtų daugiau tokių e, ministrų pirmininkų, kurie prieš tai buvo Europos parlamentarai. Dėkoju, kad atvykai. Džiaugiuosi, kad pirmiausiai tos mintis buvo optimistiškos, e, kalbant apie ES, apie Latviją, kur yra sėkmės istorija, žinoma, prisidedant ir Valdis Dambrovskis, jam vadovaujant, Latvijai pasiekti pasisekė, taip pat ir investicijų prasme, kaip sakė Junkeris, ir tas saugumo jausmas Latvijai jaučiasi saugus, nes yra ES dalis, ypatingai kai kalbam apie išorinės e, grėsmės Rusiją. Pakalbėkime apie mūsų e, mandatą Europos lygių, apie mūsų kadenciją, ką mes nuveikėme, ko pasiūlėme E, mūsų piliečiams. Tai pirmiausia išorinių sienų apsauga, milijonai darbo vietų sukartu per Junkerio planą, taip pat ir pastangos būti pirmiesiems kovojantiems su klimato kaita. Tai mes tai tiek daug padarėm per penkerius metus vadovaujant Junkeriui. Man 46, 46 metai 26 metai ir aš džiaugiuosi, kad tiek, tiek daug dešimtmečių Europa gyvena taikoje. Ir, o mano senelio karta patyrė tiek karų. Taigi tai yra pirmoji karta, kuri gyvena be jokio karo taikoje. Ir reikia ir pradėti optimistinę gaidą. Mes gyvename puikioje Europoje, puikiu laikotarpiu ir turime gintis nuo nacionalistų. Taip pat jūs kalbėjote apie konkrečius klausimus, kaip reikia atsakyti į lūkesčius ir klausimus mūsų piliečių. Minite migraciją, aš pilnai pritariu, kad reikia saugoti sienas kad spręstumėm e, mes, mums reikia perkelimo e, programos ambicingos, mums reikia plano Afrikai, ir galbūt net turėti komisijos narį, kuris rūpintųsi Afrikos reikalais, e, darbų, darbo vietų klausimas, tyrimai, regioninis finansavimas, priekyba, e, bendroji rinka. E, stiprinti bendrąją rinką yra būtina, nes tai yra pagrindas naujoms darbo vietoms, mūsų stiprybei ir klimato kaita. Visi šie klausimai yra mūsų darbo atvarkėje, bet kai kalbame apie Europos ateitį, mes turime būti atviri. Vienas dalykas yra turinys, tas politinis požiūris, visai kas kita yra metodas, kaip mes pasieksime rezultatų. Žinote problemas? yra labai daug sričių, kur reikia stipresnės Europos ir reikia vieningo balsavimo. Mums visą laiką reikia 27 valstybių narių, kad pasiektumėm išvadų ir, ir rezultatų. Mes norime, kad ES būtų stipri politinė veikėja globaliu e, mastu. Reikia daugiau sprendimų prieimimo e, išorinių veiksmų prasme. Kai kalbame apie metodus, labai svarbu tiesti tiltus dėl migracijos. Pavyzdžiui, galiu pasakyti, mano šalyje, Vokietijoje, visi pasisakė prieš privalomas kvotas perkeliant migrantus iki 15 metų, nes 15 metais migracijos problema pasiekė Vokietiją ir per porą mėnesių staiga Vokietija pakeitė nuomonę ir iškart pradėjo prašyti privalomų kvotų sistemų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nežiūrėkime iš egoistinės pusės į Europą, reikia suprasti, kad turime e, prisimti ir kitų problemas, suprasti kitų problemas tam, kad Europos Sąjunga būtų stipri. Ir galiausiai, kalbant apie demokratinę Europą, visi suprantame, kad tai yra ir iniciatyvos teisės stiprinimas, ir tyrimo, e, galimybių tyrimos stiprinimas. Taip pat, Kristianai, labai džiaugiuosi, kad palaikai pagrindinių kandidatų idėją, tą idėją, kurią reikia išaiškinti prieš rinkimus, pasakyti, aš esu tas kandidatas visų partijų, e, to šeimos partijų, tai, tai demokratinė Europa. Ir galiausiai Europos ateitis reiškia, kad reikia saugoti Europos esmę, Europos gyvenimo būdą, demokratiją, teismų nepriklausomybę, vyrų moterų lygybę ir laisvę. Laisvę ir žodžio, ir religijos, ir žiniasklaidos. Mes turime užtikrinti ateičiai šias teisės, e, įstatymo viršinybę, teikiant, duodant pasauliui pavyzdį, kaip kurti e, visuomenę humaniškų būdų, kad ES, Europos gyvenimo būdį, būdas yra pavyzdys ateičiai. Ačiū. A nome del gruppo socialista prende la parola l'onorevole Bresso socialistų frakcijos vardu Breso. Gerbiamas premjerė, didelė garbė pasisveikinti su jumis šiandien ir pasveikinti jūs einančias pareigas. Jūs puikiai žinote šį, šią salę, nes dirbote deputatu beveik dešimt metų. Jūs tapote <clears throat> vyriausybės vadovu prieš Europos parlamento rinkimus. Ir savo kalboje jūs išdėstėte Europos perspektyvą, Europos, kurią mes turime statyti po parlamento rinkimų. Ir socialistų demokratų frakcijos vardu aš jūs sveikinu pasakius tokią kalbą. Ši kadencija eina į pabaigą, bet jūsų vizitas labai svarbus, tai proga aptarti ne tik Europos vaidmenį, bet ir jūsų valstybę Latviją. Europos parlamentarams visada didelis džiaugsmas susitikti buvusius savo kolegas, kurie dabar yra vykdomosios valdžios gretose. Jūs išreiškėte ir Europos piliečių viltis ir lūkesčius būtent statyti, kurti stiprią Europą, gebančią pasipriešinti šiandienos iššūkiams. visiškai nesvarbu, ar kalbame apie tokią mažą valstybę kaip jūsų, ar apie Italiją, ar Prancūziją. E, visos šitos valstybės patiria globalizaciją, klimato kaitą, joms yra svarbu gynybos klausimai, saugumo klausimai ir taip pat ekonomikos vystimasis. Noriu patikslinti komisijos vadovę Juncker. <clears throat> Aš taip pat myliu Europą, Bet negalima kalbėti apie vieną kažkurią valstybę, reikia kalbėti apie suvienytas Europos valstybės. Aš dėkoju Jums, kad Jūs pasišventęs dirbate Europos labui. Mūsų frakcija tai pripažįsta parlamente. Mes žavimės Jūsų pastangomis kurti, jei ne Europos valstybės jungtinės, tai bent jau stiprią Europą. Kas yra pagrindinis iššūkis Europai? Tenka pastebėti tam tikrus e, dviprasmiškumus. Valstybės nebesugeba vienos pakelti šių laikų naštos, taip pat ir tarptautinėje arenoje. Ir laikas apsvarstyti mums ir tokį dalyką kaip vienbalsis balsavimas taryboje, nes kartais atsitinka taip, kad valstybės rūpinasi tik savo interesais ir nuo to nukenčia sąjungos interesai. Reikiami sprendimai atidedami arba iš vis nepriimami, o mums vietoj to reikia stiprios Europos. Jūs tą teisingai pastebėjote. Visa tai bus įvertinta istorijos knygose, nes aiškiai istorija išryškins, kas rūpinosi piliečių interesais, o kas rūpinosi siaurais interesais. Būtina pasirinkti, ar giname tik elito reikalus, ar giname piliečius, randame tinkama pusiausvėra tarp skirtingų interesų mums, socialdemokratams, Europam yra pagarba ir teisės aktai, kurie galioja visose srityse. Tai ir žmogaus teisės, žmogaus teisės aktai. Yra iškilę įvairiausių klausimų. Pirmiausia, dėl pabėgėlių perkelimo Europoje. Jūs tvirtinote, kad prieš, prieštaraujate tokiai sistemai. Tačiau kaip kitaip perskirstyti tuos asmenys? Kaip tai padaryti, kai turime bendrą išorės sieną? Jūsų pozicija prieštarauja solidarumo principui, o juk šis principas turėtų būti taikomas visoms mūsų sritims, taip pat ir sanglaudai. Taigi, kaip jūs konkrečiai atsakytumėte iš tą klausimą? Antra, jūs atmetėte šeštą straipsnį ir pažeidimo procedūrą prieš Lenkiją ir Vengriją. Bet juk eina kalba apie Orbaną ir pritarimą Putino politikai e, radikalę dešinę. Ar nematote čia savo pozicijoje prieštaravimo? Ir toliau kaip dėl jūsų vyriausybės diskriminacijos taikomos LGBT asmenims. Taip pat e, praėjusi kova buvo nustatyta įvairių pažeidimų susijusių su mažumomis, su diskriminacija, rasizmu. Mūsų sąjunga yra tolerancijos sąjunga ir jūsų valstybė yra jos dalis ir turi dalytis tomis vertybėmis. Ačiū dar kartą už jūsų kalbą ir lauksiu jūsų atsakymų iš tuos klausimus. Ačiū. Dabar EKR vardu kalbės Dzylė. Pirmininkė, ministrė pirmininkė, labai <clears throat> malonu jūsų klausytis, klausytis jūsų kalbos turinio. Mes esame geri kolegos, kartu esame dirbę ir Latvijos parlamente, ir Europos parlamente. Noriu atkreipti jūsų dėmesį ir į čia esančias moteris, jūsų komandos nares. Manau, kad galime jomis didžiuotis. Tai yra puikios diplomatės, puikiai atliekančios savo darbą. Ne vienos dienos nesigailėjau, kad mes įstojome į ES ir prisijungėme prie Europozonos. Tačiau nekarta teko apgailestauti dėl ES politikos kai kurių aspektų. Taip pat reiktų pasakyti, kad ir ES įvaizdis nėra pats geriausias. Apie tai dabar kalbėsiu. Taigi savo kalboje jūs sakėte, kad viskas yra gerai ES ir kad reikia taikiai vertinti savo pasiekimus ir siekti dar glaudesnės sąjungos. Na, jūs nepateikėte analitinių pasiūlymų. EKR yra ta e, frakcija, kuri pasisako už tikrą e, bendrą rinką visose ekonomikos sektoriuose. Tačiau čia kyla tam tikro bejonių. Jūs jų taip pat išsakėte. Jūs sakėte, kad e, jums ne visiškai patinka tie Europos e, lyderiai, čempionai, bet e, iš tikrųjų e, jie siejasi ir su nacionaliniais lyderiais. Ir, pavyzdžiui, ponas Manfred Weber žiniasklaidoje yra sakęs, kad, yra, kad norėtų pakeisti tam tikras valstybės pagalbos ir konkurencijos taisyklės ES, bet manau, kad mm, tai pasiūstų netinkamą signalą. Mes norime apsaugoti ES, bet nuo ko mes ją saugome? Ar nuo išorės pasaulio? Tai nebūtų tinkamas dalykas. Dar pavojingesnis dalykas yra protekcionizmas bendrojoje rinkoje. Ir čia galiu pateikti pavyzdį, kurį mini, jūs jau minėjote. Jūs sakėte, kad na, neturėtų būti kliūčių e, santykiuose su JAV, bet Kiti, kitas dalykas, matome, kad e, Lietuvos, Latvijos, Estijos e, parlamentarai balsavo vienaip, mm, kiti balsavo kitaip. Ir jeigu tai blogai tom šalims, ar tai yra gerai Europai? Na ir įsivaizduokite, jeigu JAV nuspręstų patvirtinti tokį patį mobilumo paketą, E, savo krovinių pervežimo rinkoje, kai kroviniai pervežami, tarkime, iš New Yorko į Vajomingą, tai būtų tikra katastrofa. Ir mes užmirštame, kad JAV federalinis biudžetas sudaro maždaug 20 procentų BVP ir sąlygos Vajomingė yra tokios pačios. Taigi aš manau, kad mums reikėtų rinktis federalistinį požiūrį. Taip pat visiškai pritariu e, ataskaitai, kur, kurioje buvo vertinama Latvija ir kur buvo kalbama apie vadinamasias priedangos įmonės, jos atlieka labai svarbu vaidmenį pinigų plovimo srityje. Na, e, Latvija toje ataskaitoje nebuvo įvardyta, bet buvo įvardyta kita šalis, esanti visai šalia, tarp Briuselio ir Strasbūro. Gerai, kad Jūs paminėjote mokslinius tyrimus. Šis rytis bus labai svarbi ir kitoje finansinėje perspektyvoje ir labai gerai, kad mokslinių tyrimų daugėja, tačiau kyla klausimas, kaip paskirstomas finansavimas ir tai yra svarbus klausimas ir demografinių požiūrių, net jeigu ir bus plečiama programa, horizonto programa, e, tai yra gera programa, bet ji nepakankamai gerai gyvendinama. Mm, ir man atrodo, kad demokratinė padėtis ES taps dar labiau fragmentuota, nes e, protingiausi, geriausi mokslininkai vyks į centrus ir tai reiškia, kad periferijoje esančios šalis susidurs su didelėmis demografinėmis problemomis. Taigi kai kurios šalis savo problemas išsispręs, pasieks didelių ekonomikos laimėjimų, tačiau skirtumai ES dar padidės. Taigi e, pateikiau keletą pastabų, e, kai kur sutinku su jumis, kai kur noriu toliau diskutuoti. Tikiuosi, kad e, vis dėlto mūsų parlamente vyks geras įvairių politinių šeimų bendradarbiavimas ir kad mes dar labiau įtvirtinsime bendrą rinką kaip pagrindinį ES principą ateityje. Ačiū dabar ponas Teličką. Ačiū pirmininkė, ministrė pirmininkė. Sveiki sugrįžę į Europos parlamentą. At, at, na, atsiprašau, ministrė pirmininkė dar kartą noriu pasisveikinti su jumis Europos parlamente. Jūs savo kalbos pradžioje sakėte, kad Europos parlamente kai ko pasimokėte. Ir aš čia dabar norėčiau išvesti tokią netikrą paralelę. Remdamasis tą prielaidą, na, pasakysiu štai, ką nors niekada ir nebalsuosiu už Čekijos ministrą pirmininką, bet norėčiau, kad jis pabūtų šiek tiek Europos parlamente, kad susipažintų su Europos reikalais. O jūs iš tikrųjų turėjote ir žinių, ir tam tikrą požiūrį, ir tai yra būtini dalykai, nes priešingo atveju negali tobulo, tobulėti. Bet dėja to negaliu pasakyti turėdamas galvoje tą paralelę, kurią išvedžiau su Čekijos ministru pirmininku. Dėl kalbų. Aš suprantu, kad jūs kalbate keliomis kalbomis. Nemanau, kad suprantate čekiškai, bet tai, ką jūs pasakėte, iš tikrųjų visiškai atitinka mano politinio judėjimo manifestą. Ir tai yra gera žinia, nes tai reiškia, kad nors jūs ir esate APP atstovas, aš esu liberalas, yra nemažai klausimų, dėl kurių mes sutarėme ir dėl kurių reikia ieškoti europinių sprendimų. Yra nemažai klausimų, kuriais sutarėme ir su kitomis partijomis ir toks ir turėtų būti mūsų tikslas po kitų rinkimų. Ir aš labai tikiuosi didelės sanglaudos. Ir dabar sureaguosiu į keletą klausimų, kuriuos iškėlėte. Visų pirma, supaprastinti sprendimą. Jūs minėjote nacionalinius populistus. Aš tikrai e, pritariu, mums reikia e, kovoti su šio reiškinio priežastimis. Ir reikia atsižvelgti į tuos asmenys, kurie kažkur pasimetė globalizacijos procese. Mes taip pat turime būti labai atviri ir pripažinti, kad ir mes turime atlikti savo namų darbus. Net ir mūsų partijose ir frakcijose rasime tokių asmenų, kurie siekia tokių labai supaprastintų pernelyg supaprastintų sprendimų. Ir aš tikrai esu pasiruošęs čia dirbti. Toliau kiti klausimai, kuriuos minėjote. Kalbėjote apie vidaus rinką. Manau, kad šiame parlamente sunkiai rastume žmogų, kuris pasakytų, kad e, vidaus rinka nėra sėkmingas dalykas. Žinoma, ją reikia plėtoti ir iš tikrųjų tik tai 35 procentai bendrosios rinkos yra atverti. Tai reiškia, kad mes turime dar 65 procentų potencialą. Ir jūs labai aiškiai pasakėte, kad tikrai yra pagristų priežasčių e, plėtoti verslą ir prekiauti su JAV. Iš tikrųjų, e, jeigu bus e, laisva prekyba su, su JAV, na, galima bus turėti vieną sutartį su mobiliojo ryšio operatoriumi, bet jeigu Mes norime tikros vidaus, vidaus rinkos ir esame pasirengę pritarti vienai reguliavimo tarnybai. Dabar daug kalbama apie nesažiningą konkurenciją, pavyzdžiui, kurie ateina į, iš Kinijos. Mes neturime taikyti protekcionizmo, bet turime suprasti, kad jeigu atversime rinką, o aš už tai pasisakau, e, prival, privalumų pajus tie, kurie sukčiauja ir tie, kurie yra dideli. Taigi ne, ne, neapgaudinėkime savęs. Taigi, kai mes atversime rinkas, tai reiškia, kad veiks tokie, tokie gigantai kaip Huawei, kaip Microsoft. Taigi mums reikalinga tikra gera konkurencijos politika. Mums reikia išvalgų ir kyla klausimas, ar turime drąsos ir ar esame pasirengę kurti tikrą vidaus rinką, o ne rinką tik 35 procentais. Ar esame pasirengę siekti 100 procentų. Jūs taip pat kalbėjote apie išorės sienų klausimą. Taip, tai yra esminis klausimas, bet mes šioje srityje dar nepakankamai gerai dirbame. Žiūrėdamas į Čekiją, matau, girdžiu daug politinių vadovų pasisakymų. Jie neturi drąsos suprasti, kad vidaus rinka ir lai, gyvos ir laisvas judėjimas vyks, jeigu mes apsaugosime sienas. Klimato kaita. Dėl klimato kaitos mes turime galimybių dirbti su viso, visomis politinėmis partijomis. Jūs taip pat paminėjote ir žemės ūkio politiką, ir vienodas sąlygas ūkininkams. Taip, iš tikrųjų neturime bendros žemės ūkio politikos, kadangi yra teikiamos papildomos subsidijos nacionaliniu lygiu. Mums reikia vienodų sąlygų verslininkams, vartotojams ir, žinoma, žemės e, ūkio darbuotojams, ūkininkams. Ačiū. Timing, to, to... Turite laikytis kalbėjimo laiko, nes kitaip neliks laiko spontaniškoms diskusijoms. Papadimulis. Uh žaliųjų ir atgal vardu. Ačiū pirmininkė. Svarbios diskusijos šiandien vyksta, nes e, nepamirškime, kad šio parlamento gyvavimo laikas baigėsi. Galbūt, kad ir komisijos pirmininkas Junkeris paskutinį kalbą paskutinį kartą kalba plenarinėje sesijoje. O šis premjeras devynerius metus dirbo čia parlamente. Jis vienas iš daugelio valstybių vadovų, kurie kreipėsi į mus šios kadencijos metu. Aš sakyčiau taip, nepraraskime drąsos. Prisiminkime gerus dalykus, kuriuos nuveikėme, bet taip pat neišleiskime iš akių iššūkių ir nepamirškime, kad nemažai dalykų mes iš vis neatlikome arba atlikome nepilnai. Tik tai taip duosime atkirtį kraštutinės dešinės kilimui, o juk jie nori sugriauti tą mūsų sukurtą visuomenę, sugriauti mūsų Europą. Ponas Karinč, jūs e, savo kalboje minėjote Ezopą ir jo pasakėčias. Na, viskas ten teisingai. Gerai, jūs sakėte, tačiau turime mesti žvilgsnį į priekį ir įvertinkime, kas įvyko per tą dešimtmetį po, krizę, po, po krizės neligybė. Ji tik pagilėjo. Neligybė taip pat ir tarp Europos regionų. Kai kuriuose valstybėse kenčia teisės dalykai, teisės valstybės dalykai. Parlamentas ir komisija pabandė e, patraukti Lenkiją ir Vengriją atsakomybėn pagal 7 straipsnį, bet nieko iš to neišėjo pateiktas pasiūlymas. Parlamento pasiūlymas dėl prieglopšio dokumentų rinkinio peržiūros ir vėl viskas užstrigo taryboje. Komisija, ECB ir parlamentas pabandė sukurti trečiąjį bankų sąjungos ramstį, o konkrečiai Europos investicijų garantijų mechanizmą ir vėl viskas užstrigo taryboje. Kai kurios valstybės, konkrečiai Vokietija, Niderlandai, tiesiog vetuoja. Na ir jeigu norime, kad Europa vis tik judėtų į priekį, jeigu norime daugiau skaidrumo, politinės integracijos ir sanglaudos, jeigu norime iš ties susigrumti su klimato kaita, o apie tai buvo kalbėta vakar, tai ponas Weberiai, sąjungą turime nustoti laikyti valstybių grupę, grupę, kurioje sprendimus, tiesą sakant, priima Vokietija. Iš esmės tokia situacija turi pasikeisti. Aš čia noriu pritarti Junkeriui. Jeigu jau norime pasiekti išsikeltus tikslus, tai reikės didesnio biudžeto, daugiau pinigų socialiniam fondui, ten lėšų jokių būdų negalima karpyti. Atvirkščiai, socialinio fondo lėšas reikia didinti. Tas pats pasakytina apie BŽUP. Turėtume ten nekarpyti, o stiprinti. Turime skirti pinigų jaunimui, Erasmus, moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Ponas Karinč yra ne tik tarybos atstovas, bet ir buvęs parlamentaras. Tai noriu paklausti, kodėl, kodėl išmetate į šiukšlių dėžę Monti rekomendacijas dėl nuosavų išteklių? Kaip mes galime pereiti prie didesnės politinės integracijos, prie pinigų sąjungos, neįvertindami socialinių klausimų? Ponas Junker, ponas Karinč. Geteborgė mes susitarėme dėl socialinės darbo tvarkės. Bet tai ir liko tuščių kevalų be turinio. Neligybės gilėja. Ir tai tiesiog e, suteikia vis daugiau jėgų ekstremistams, kurie nori sugriauti Europą. Salvini protėviai prieš 80 metų visiškai ne to pageidavo. Mes turime tam pasipriešinti ir tam reikia stiprios daugumos Europos parlamente. Europa turėtų būti demokratinė ir tas neligybės sumažinti. Ačiū pirmininkė. Pone Karinš, sveikas sugrįžęs čia, jūs čia esate savas. E, mes e, dažnai dalyjomės vienodomis mintimis, nes jūs esate tikrai įsipareigojęs Europos projektui. Ir jūs iš tiesų e, atspindite Baltijos šalių įsipareigojimą. Aš manau, kad Baltijos šalis ir Beneliukso šalis turėtų daug labiau bendradarbiauti, nes jeigu jos sugebėtų susitarti, manau, kad jos galėtų tiesti tiltus ir skatinti vienybę Europoje net ir geriau negu prancūzų vokiet, ir vokietijos duetas, kuris dabar išgyvena sunkumų. Man labai patinka, jūs, patiko jūsų kalba. Patiko, kad jūs priminėte, jog ES yra taikos projektas, per dialogą sprendžiantis problemas, o ne jėga. Tai ne tik taip kalba, kalba apie praeitį, tai kalba ir apie ateitį. Man labai patiko ta metafora, kurią jūs paminėjote. Aš irgi esu iš mažos šalies, bet net ir didelės šalis Europoje yra mažos e, pasauliniu mastu. Man labai patiko tai, ką jūs pasakėte apie vieningą rinką, apie bendrąją rinką. Tai yra didžiausia laisvos priekybos sutartys, bet svarbiausia, kad e, mūsų bendroji rinka yra e, valdoma demokratinių institucijų, Europos parlamento, Europos tarybos, e, komisijos. Niekur kitur to nerasite. Man taip pat labai patiko, kad jūs kalbate aiškiai apie kovą su pinigų plovimu, jūs randate teisingus žodžius ir norime jūs išgirti, išgirsti, nežinau, kad jūs esate įsipareigoję šioje srityje. Taip pat dėja turiu nepritarti kai kurioms pozicijoms Latvijos vyriausybės. Pirmiausiai, Europos projektas turi būti lyderis, ekologinio, pe, ekologinio pereimo lyderis ir pavyzdys. Mes turime e, gyventi tose ribose, kurios mus nustato gamta. Tai yra ir vadovavimo klausimas. Jeigu mes nebūsime tie lyderiai, tai kiti perims tą lyderio vaidmenį ir tada ne mes siūlysime savo sprendimus, o pirksime jų sprendimus. Taip pat jūs minėjote žemės ūkį. Bendroji žemės ūkio politika yra vienas iš didžiausių biudžeto, vienas didžiausių biudžeto linijų e, eilučių. E, labai svarbu, kad kiekvienas centas būtų skirtas žemės ūkio modelio perkeitimui, tam, kad e, kalbėtumėm ir apie kokybę, apie bioįvairovę ir kitus svarbius dalykus e, produktivistinis modelis eina prieš šios tikslus, o jūsų vyriausybė jį palaiko. Suprantu, jūsų šalis nori e, teis, teisėtos dalies šių lėšų, bet mes norime kovoti už žalesnę BŽUP kad e, būtų kuo mažiau e, pramoninio žemdirbystės, kad ji būtų kuo žalesnė. Jūs kalbėjote apie Europos vertybės ir jeigu persisite antrąjį straipsnį, tai yra žmogaus orumas, būtent tai, kas nesminima. minima. Orumas yra svarbus kiekvienam piliečiui. Latvijos istorija ir yra susijusi su jūsų identitetu Latvijos kaip būsios socialistinės šalies. Suprantu, kad praeities žaizdos negali būti ignoruojamos, bet manome, kad Latvija yra pakankamai stipri, kad galėtų kad Latvijoje nebūtų daugiau negu 10 procentų apatridų ar neturinčių Latvijos e, vyriausybės, taip pat e, Latvijos pilietybės, atsiprašau. Taip pat visos trys Baltijos valstybės e, Jūs paminėjote e, Latvijos, e, Baltijos valstybių e, pastangas migracijoje ir, ir, ir prieglopšio politikoje, bet Latvija nenori privalomų kvotų, o tai yra vienintelis kelias į solidarumą. Taip pat jūs nenorėjote ratifikuoti ir e, migracijos e, pakto, o ten iš tiesų yra tik tai gairės, kaip e, elgti šioje sudėtingoje situacijoje. Ir jūs ir aš žinome, kad jis nėra teisiškai privalomas ar įpareigojantis. E, nediskriminacija, žmogaus teisės, atsakomybės pasidalinimas yra labai svarbios vartybės. Ir tik tai taip mes susidorosime su šią problemą. Latvija turi pasirašyti šį dokumentą. Kolegos, artėja rinkimai ir tai yra paskutinės diskusijos apie Europos ateitį šiame, per šią kadenciją. Mes tikrai e, tenksimės e, ginti pastangą sukurti tarp nacionalinę e, demokratiją, kad žmogaus orumas būtų e, didesnė vertybė negu ekonominė nauda. Tvaresnė, demokratiškesnė Europa, būtent to nori mūsų piliečiai. Ir mes prašome jų pasitikėjimo, kad tokius rezultatus jiems ir pasiūlytumėm. Ačiū. E, FDD frakcijos vardu, panas Koburn. Oh, Grazie, prezidentė. Ačiū pirmininkė, ministrė pirmininkė Karinš, e, bičiulį, Žanai Klodai Junkerį, oponentę. Mm, e, na, kolegos, linkiu Jums linksmų Velykų. Tie nuogastavimai dėl Notre Dame dėl Paryžiaus katedros struktūros tvarumo rodo, kaip mums rūpi religinis ir kultūrinis Europos paveldas. Ir visa vienybė, kurią turi Europos žemynas, yra grindžiama e, filosofija, kuri išplaukė iš Graikijos, Romėnų filosofijos, krikščioniško tikėjimo ir taip pat ir e, demokratijos, Britų demokratijos. Na, kyla klausimas, kodėl e, vietoje Europos konstitucijos buvo patvirtinta Lisabono sutartis. ES atmetė bet kokias nuorodas į Dievą ar krikščionišką religiją Europoje, lyg tai būtų svetimas dalykas Europos žemynui. Pati ES, vykdydama agresyvaus sekularizmo mm, projektą, E, iš tikrųjų atmeta savo pačios kultūrą ir paveldą, o tai rodo mūsų silpnumą ir būtent dėl to daug žmonių Europoje vis labiau atmeta ES. Europos projektas yra lyg baisus religinis kultas. Jį išrado ponas Ropšpėr ar kas, kažkoks panašus žmogus. E, ministrė pirmininkė, ponė Karinš, jūs sakėte, kad Rusija prisidėjo susijusi su breksitu. Na, ponė, atsiprašau. Britų žmonės 40 e, metais vieni priešinosi autoritarizmui ir jie sugeba patys apsispręsti dėl Europos. Jie nenori biurokratinio autoritarizmo, e, kurį propaguoja neišrinkti Europos biurokratai. Na ir Reikia pasakyti, kad šis parlamentas yra eunuchų parlamentas. Žmonės nori, kad juos valdytų suverenus partneriai. O šis parlament, šį parlamentą valdo establishmentas, į kurį per pastarosius 30 metų infiltravosi Eurokulto nariai. Ir Na, iš tikrųjų, mes galėjome lengvai pasitraukti, vadovautis PPO taisyklėmis, bet Eurokultas vis dėlto nusprendė, kad reikia kitokio sprendimo. Taip elgėsi ir mano ministrė pirmininkė ponė Mei, kuri daugeliu požiūrių suklaidino savo šalį. Yra išsakoma daug nesąmonių apie nereikalingas apsidraudžiamasias priemonės Airijoje. Iš tikrųjų, tai bandoma gazdinti, kad ES užlūks, nes kažkas išdryso pasitraukti iš šio eurokulto. Ir Europos Sąjunga ir e, jos establishmento sąjungininkai Junktinėje karalystėje verčia per